neprieštarauti deleguotam teisės aktui ir pirmininkas pagal 105.6 dalį, dalį pasakė, kad nėra jokių prieštaravimų dėl to pasiūlymo. Jeigu kur nors frakcija surinks 40 parašų per 24 valandas ir paprieštaraus, tai tuomet šitos rekomendacijos nesiūlysime balsuoti. Jeigu ne, tuomet bus balsuojama. Šiandien kartu su tarybos pirmininke